šiuose konfliktuose yra labai griežtai smerkiamas mūsų parlamento. Mes taip pat girdėjome labai daug e, pritrenkiančių baisių žinių iš Irano. Ypač didelį susirūpinimą kelia tai, kad disidentai yra baudžiami mirties bausme. kad politiniai kaliniai baudžiami miriu. Mes raginame Iraną atšaukti, panaikinti mirties bausmę. Dabar dėl dokumentų pasirašymo pagal įprastą teisėkuros procedūrą Kartu su tarybos pirmininku trečiadienį pasirašysime keturis dokumentus pagal